Good morning, dear colleagues. Labą rytą, kolegos. Noriu visiems palinkėti gerų naujųjų metų, sėkmės, žinoma, per šiuos naujuosius metus. Mūsų laukia tikrai daug iššūkių ir linkiu mums juos sėkmingai veikti. Dabar dėl mūsų komiteto posėdžio, tai noriu pasakyti, kadangi nėra pakankamai vertimo kabinų, nebus suomių, estų ir maltų kalbų vertimų, o po pietų suomių ir estų kalbų vertimų. Taip pat noriu paminėti, jo pakeitėme šiek tiek darbo atvarkę, tai yra šeštasis punktas aukštas bendras tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygis visoje sąjungoje. Šis punktas buvo nukeltas, kadangi pranešėjas pats paprašė nukelti šitą e, punkto nagrinėjimą į Strasbūro sesijos sausio 13 dienos komiteto posėdį. Taigi, jeigu jūs neprieštarautumės, patvirtintume e, posėdžio protokolų protokolus, tai yra Liepos 8-9, rugsėjo 5, lapkričio 4-5 dienos ir lapkričio 28 dienos protokolus. Jeigu nieks neprieštaraus iki posėdžio pabaigos, tai tuomet posėdžio protokolus laikysime patvirtintus, o dabar pereikime prie balsavimo. Pirmiausia, tai yra koordinatorių sprendimo patvirtinimas koordinatorių posėdis vyko ką tik prieš šį posėdį ir mes kalbėjome dėl pirmininkų sueigos posėdžio gruodžio 12 dienos e, sprendimo patvirtinimo dėl naujų piliečių ir komitetas paprašė patvirtinti koordinatorių štai tokius e, sprendimus. Pakviesti poną Snaudiną prisidėti prie tyrimo per interaktyvę video konferenciją. Klausimas toks, kas pakvies poną Snaudeną dalyvauti šioje e, konferencijoje. Taigi, kas už tokį sprendimą? Kas prieš? Kągi paprašysiu balsuoti elektroniniu būdu. Balsavimą pradedame. Balsavimą baigiame. 36 už, 2 prieš, vienas susilaikė. Taigi koordinatorių sprendimas dabar patvirtintas mūsų komitete. Dabar pereikime prie balsavimo. Kova su smurtu prieš moteris. Pranešėja ponia Andželylį. Ar jūs norite pakalbėti? Taip, dėkoju. Pirmininkė, labai trumpai. Aš tik norėjau pabrėžti, kad aš prieštarauju kai kuriems pakeitimams. Tai yra 12 ir 14 pakeitimui. Taip darau todėl, kad mano įsitikinimu nėra reikalo sudarinėti sąrašus tuo metu, kai kalbame apie aukas. Tai yra tų aukų kategorijos. Visos smurto aukos yra vienodos, todėl negalime jų dar skirstyti, kuriems mes dar suteiksime kažkokį ypatingą dėmesį. Nes tokiu būdu mes diskriminuosime nes tokiu būdu sudaromas kategorijos. Vieną siskiriame, kitą privilegijuojame. Taigi, todėl aš ir prieštarauju tiem pakeitimam. Ačiū. Dėkuoju poniai Andželėlį. Dabar pereikime prie balsavimo. Pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Kompromisinis pasiūlymas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Trečiasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Ketvirtasis pakeitimas už, prieš, turėtume pasitikrinti. Taigi, ketvirtasis pakeitimas, prašom balsuoti elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Baigiame balsuoti. 21 už, 25 prieš, nieks nesusilaikė, taigi atmesta. Penktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Šeštasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Septintasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antras kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Devintasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Trečiasis kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Keturioliktas pakeitimas. Taigi, keturioliktas. Balsavimas dalimis. Pirmoji dalis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Trečioji dalis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Ketvirtasis kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Septynioliktas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Penktasis kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dvidešimtas pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dvidešimt pirmasis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 22 pakeitimas su žodžiu pateiktų pakeitimu. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 23 už, prieš susilaikė patvirtinta. 6 už, prieš susilaikė patvirtinta. Tai yra buvo kompromisinis šeštasis. Kas už, susilaikė, patvirtinta. 26. Už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 28. pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 30. Už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 32. Už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Ir peršokame prie galutinio balsavimo ponė Viržyje. Norėčiau šiek tiek sugrįžti, nes vieno dalyko aš nesuprantu pagal šitą balsavimo sąrašą. Nes 12 ir 13 mes nebalsavimo, nes jeigu 11 mes patvirtiname, tai tuomet e, patvirtiname ir trečiąjį kompromisą. Ar taip yra? Mano sąraše buvo nurodyta, kad vienuoliktasis iškrenta ir trečiasis kompromisinis patvirtinamas, o jis buvo patvirtintas, todėl aš jį ir pateikiau balsavimui. Bet tai kalbama apie vienuoliktą, jeigu vienuoliktas pakeitimas yra patvirtintas. Tai gerai ar negerai? <clears throat> sekretoriatas siūlo, kad mes balsuotume dėl dvyliktojo pakeitimo. Tai yra dvi dalis. Taigi grįžtu prie dvylikto pakeitimo. Kas už pirmąją dalį? Prieš, susilaikė, atmesta, antroji dalis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Ar dėl pirmos dalies pasitikriname? Gerai, pradedame balsuoti elektroniniu būdu. Balsavimas baigiamas. 27 už, 18 prieš, 2 susilaikė. Taigi patvirtinta, atsiprašau už suklaidinimą. Nelabai suprantu, dėl ko čia kalbame dabar. 13 atkrenta. tada neteisingai buvo sudarytas balsavimo sąrašas. Tai ką, turime grįžti prie 13, šiandien taip? Gerai jau, balsuokime dėl 13. Taigi, kas už 13 pakeitimą? Kas prieš susilaikė? Patvirtinta. Kągi ačiū. Taigi galutinis balsavimas. Pradedame balsuoti elektroniniu būdu. Baigiame balsavimą. 47 už, 2 prieš, nieks nesusilaikė. Sveikinimai, ponai Angeliniai. Dabar periname prie balsavimo dėl prieglopšio migracijos fondo ir vidaus saugumo. Tai yra galutinė ataskaita. Balsuojame dėl kompromisinio teksto. 118 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė. Ne. Kas už, klausiu iš naujo. Prieš, susilaikė, patvirtinta. Ir dabar galutinis balsavimas ir balsuojame elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigiamas. 40 už 9 prieš niekas nesusilaikė, taigi sveikinimai pranešėjai. Dabar periname prie balsavimo dėl vidaus saugumo fondo išorės sienos ir vizos pranešėja Marinesku. Dėl, balsuojame dėl kompromisinio teksto. Kas už? Prieš? Susilaikė? patvirtinta ir galutinis balsavimas dėl to jau pakeistojo teksto. Balsuojame elektroniniu būdu. Pradedame balsavimą. Balsavimą baigime. 36 už 8 prieš 4 susilaikė, patvirtinta sveikiname ponę Marinesku. Toliau. Toliau patvirtinimo o, balsavimas dėl saugumo fondo pranešėjas Jakolino. Balsuojame dėl kompromisinio teksto. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Taigi dabar balsuojame dėl viso teksto, balsuojame elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Balsavimą baigiame. 39 už 8 prieš 2 susilaikė. Patvirtinimai. Patvirtinta. Sveikiname ponę, poną Jekolino. Ir to dar vienas liko punktas, dėl kurio turime balsuoti. Taigi patvirtinimo balsavimas dėl priegopščio ir migracijos fondo. Pranešėja ponė Gijom pasisakyti jį nenori, todėl pereiname prie kompromisinio teksto balsavimo, kas už. Prieš. Susilaikę. Patvirtinta. Taigi dabar galutinis balsavimas dėl pakeistojo teksto. Elektroniniu būdu balsuojam. Balsavimą baigiame. 45 už, 4 prieš, nieks nesusilaikė. Sveikinimai. Taigi tiek buvo balsavimo ir kadangi kitas mūsų darbo atvarkės punktas tai yra ponios Tanios Fajon pranešimas. Jisai numatytas be 2011, todėl darome pertrauką iki be 2011 kadangi dar neatvyko pranešė. A, jūs esat jau čia. Tai kelių klausimą, ar darom pertraukėlę, ar tęsime? Ar šešėlinė pranešė yra salė ar ne? continue at 10. Taigi pertrauka iki be 2011. Tanya, do you think we could start? Tanya, jau galime pradėti, ne kol kas nėra pono Marinesko, bet jau nebuvo ir per balsavimą, gal jo nėra. Ponas Koelio vietoj jo bus. Tai tuomet tęskime posėdį kalbėsime apie trečiųjų šalių piliečius, kurie turi turėti visas skirtamės iš išorinės sienas ir piliečius, kuriems toks e, reikalavimas netaikymas. E, mūsų pranešė yra Tanė Pajon, kalbame apie Moldovos piliečius e, ir vizų režimo netaikymą jiems. E, e, kertant sienas ES gruodį girdėjome pranešimą komisijos, o šiandien išklausysime pranešėjas. Pone Stajan, ačiū. Aš labai džiaugiuosi, kad galiu renkti pranešimą dėl Moldovos Respublikos, nes mes e, siunčiame labai tvirtą signalą Moldovos piliečiams Per pasaulius metus ši šalis padarė didžiulės e, pažangos. 2010 metais buvo pradėtas su Moldova dialogas dėl vizų režimo liberalizavimo, buvo patvirtintas tuo pat metu ir veiksmų planas. Per tą laikotarpį e, e, buvo išsami analizė atlikta mm, vizos dialogo kontekste. Praėjus trims metams. E, kurio metu vyko e, dėrybos, pam, dė, pamatyta, kad Moldova atliko savo namų darbus ir e, matome, kad e, tikslai gyvendinti, reformos šalyje gyvendintos. Dėl to rekomenduojama Moldovos Respublikai panaikinti vizų reikalavimus kadangi vykti visi reikalavimai. Moldova taip pat skyrė deramus e, finansinius ir žmogiškosius išteklius, kad būtų užtikrinta, e, jog gyvendamos reformos būtų tvarios. Man labai malonu matyti Moldovą pirmąją rytų partnerystės šalį, kuri e, žengia labai e, konkretų pirmąjį žingsnį link Europinės ateities per pastarsius metus. Dialogas vizų srityje buvo vienas iš nuoseklesnių elementų. E, mūsų santykiuose su Moldova. Ir taip pat aš norėčiau akcentuoti, koks svarbus yra vizų liberalizavimas paprastiems žmonėms. Tai duos labai konkrečios naudos visiems Moldovos piliečiams. Vizų panaikinimas sumažins laukimo laiką prie konsulatų, nebekainuos tiek daug. Vykajunga taip pat e, palengvės tiesioginiai žmonių kontaktai, bus galima užtikrinti geresnį plėtrą ir ryšius kultūros mokslinėse, ekonominėse srityje. Uh, Bevizis e, keliavimas susijęs su judėjimo laisvė. Tai yra vienas iš ES pagrindinių principų. Ir šiame e, kontekste mes galėsime e, gilinti ryšius tarp ES ir Moldovos ir taip pat pagerinsime teisingumo, pagrindinių teisių, pagarbos elementus. Ir aš, e, kaip ir pradžioje sakiau, mes pasiūsime labai stiprų pozityvų signalą Moldovos piliečiams, ypač galvojant apie tai, kas vyksta tos šalies kaiminystėje. Ir e, reikia nepamiršti ypatingo šios šalies geopolitinės situacijos. Moldova yra pademonstravusi, kad Europa Europos integracija, Europinė integracija yra vienintelis kelias šiai šaliai ir aš manau, kad Moldova po šio žingsnio tęs savo kelionę. Aš esu pranešėja ir e, labai džiaugiuosi komisijos e, pasiūlymų. Nemanau, kad reikėtų siūlymą kaip nors keisti. Mūsų tikslas yra, kad parlamentas kaip galima sklandžiau ir greičiau patvirtintų šį pasiūlymą ir kad taryba imtųsi atitinkamų žingsnių ir kad būtų galima baigti šį klausimą spręsti iki rinkimų į Europos parlamentą. Labai ačiū. Dėkuoju, ponė Pajon, ponas Kojo. Labai ačiū. Pirmininkė, pono Marinesku nėra, jis apgailestavo, kad negalėjo dalyvauti posėdį ir paprašė manęs kalbėti Ir mes e, kontekste po Vilniaus tikimo turime įvertinti e, partnerystės kontekstą ir įvertinti Moldovą, kaip įvykdžiusią reikalavimus. E, ji praėjo techninį procesą gyvendama veiksmų planą dėl vizų režimo liberalizavimo penktasis, penktoji pažangos ataskaita patvirtinta lakryčio 15 e, užfiksavo tai, kad e, Moldova pasiekė deramos pažangos, kad įgyvendino tvarias reformas ir veiksmų planas dėl vizų e, liberalizavimo yra komisijos vertinama pozityviai. Ir tai panašu į vakarų Balkanų vizų liberalizavimo mm, reikalavimus. E, raginama Moldovos vyriausybė įgyvendinti visus reikalavimus pagal keturis reikalavimų blokus, pagal e, pirmą ir antrą vizų liberalizavimo plano etapą ir Moldova e, turi gyventi visas sąlygas, įgyventi nediskriminavimo įstatymą, taip pat užtikrinti migracijos srautų reguliavimą įkurti regioninės e, migracijos tarnybas savo šalyje. Moldovos Respublika siekė įgyvendytos operacinius reikalavimus, dirbo su Europolu, Eurojustu ir įgyvendino konkrečius standartus dėl dokumentų saugumo užtikrinimo pagal reikalavimus mūsų e, biometriniai pasai yra įdėkti pagal tarptautinį atitinkamų organizacijų reikalavimus, o to nėra padaryta net visose ES valstybėse narėse. Taip pat e, yra parengtos priemonės dėl sienų priežios e, tiek e, šalies išorėje, tiek e, kitoje pusėje ir E, reikia taip pat e, pasižiūrėti, ar pakankami yra dokumentai Moldovos Respublikoje priimti dėl socialinės padėties. Ir ar bus galima gyventi visus dokumentus iki šių metų Liepos pirmos dienos. ES Moldovos vizų dialogas yra naudinga priemonė teisingumo vidaus reikalų srityje. Ir ponas Marnesku e, baigė savo pastabas e, pažymėdamas, kad e, Moldova pastaraisiais metais įgyvendino esminės reformas ir manoma, kad nebereikia papildomo vertinimo, poveikio vertinimo, nes yra priimtos atitinkamos taisyklės dėl e, vizų ir taip pat Moldova įvykdė reikalavimus, kurie yra nustatyti ir tai rodo, jog ji e, tvirtai žengė europinių kelių. Ačiū. Ačiū, ponė Koilė, tai jau ponė, toliau ponė Ždanoka. Ačiū. Norėčiau visų pirma pasakyti, kad mūsų frakcija pasisako už vizų e, režimo liberalizavimą su šia šalimi, ypač su mūsų rytiniais partneriais. Tačiau e, išlieka dar nemažai neatsakytų klausimų. E, vizų liberalizavimo politikos taikymas siekiant tam tikrų politinių tikslų. Ir mano politinėje frakcijoje mes manome, kad šios priemonės vizų politikos nereikėtų išnaudoti politiniams tikslams. Ir manau, kad būtų geriau toliau siekti liberalizavimo, vizų režimo liberalizavimo ir be vizio režimo su visomis rytinėmis partnerėmis, taip pat ir Rusija. Ką tik dalyvavau diskusijose dėl ES Rusijos santykių, nes šiuo metu pasi, posėdžiauja ES Rusijos santykių, santykių delegacija, aš esu vicepirmininkė santykiams su Moldova, pažįstu tą šalį labai gerai ir žinau, kad didžioji dalis Moldovos gyventojų e, keliaujančių Europos Sąjungą turi Rumunijos pasus. Padniestrės regione taip pat yra daug, yra daug žmonių, kurie turi Moldovos išduotus pasus, tačiau tai nėra biometriniai pasai nemažai tų žmonių turi dvigubą pilietybę, arba, tai, arba Moldovos ir Rumunijos, arba Moldovos ir Ukrainos, arba Moldovos ir Rusijos. Taigi situacija yra tikrai sudėtinga. Aš netur, nieko neturiu prieš liber, vizų liberalizavimo režimą su Moldova ir biometrinių pasų skatinimą. Vis dėlto mums reikia suderintos politikos šiuo klausimu. Be abejo, tai politinės diskusijos ir politinės frakcijos bei parlamentas turi priimti politinį sprendimą. Tačiau e, problema yra sudėtinga. Komentuodama pono Koelijo, perskaitytą pono Marinesku nuomonę, norėčiau pasakyti, kad aš norėčiau padiskutuoti su, su ponu Marinesku. Uh, nes nepritariu kai kuriems teiginiams jūsų pasisakymę. Po, su ponu Dekerste vakar dalyvavome trišalėme dialoge dėl reglamento ir kalbėjome apie e, vertinimą. Manau, kad reikia parengti vertinimą ir Moldovai. Ir aš nepritariu būtent. Mm, kitai Marineskų pozicijos daliai. Bet turime dar aptarti šį, šiuos klausimus e, frakcijoje ir pasisakydama dabar aš sakiau didžią dalimi savo asmeninę nuomonę. Ačiū ponė Ždanoka. Dabar noriu paklausti komisijos atstovą, ar jie norėtų pasisakyti. Jei tai prašau. Atsiprašau, dar vienas kalbėtojas prašo žodžio. Kalbėdama apie suderintą vizų politiką, manau, kad turime spręsti ir, ir vizų problemą Balkanų regione, pasinaudodama e, komisijos atstovų dalyvavimu šiame posėdė. Noriu pabrėžti, kad Kosovo gyventojai neturi galimybės laisvai judėti ir manau, kad numatyti tvarkarašiai turėtų būti vienodi visų Balkanų regiono šalių atžvilgių. Ačiū dabar žodis komisijai. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisijos vardu visų pirma noriu padėkoti pranešėjai už išsakytą paramą komisijos pateiktam pasiūlymui. Manau, jog jeigu Europos Sąjunga įsipareigoja e, dialogo dėl e, vizų liberalizavimo kontekste savo kaiminėms, ji privalo E, ta, tuos tų įsipareigojimų laikytis. Moldova atliko visus jai keltus reikalavimus ir todėl komisija ir parengė atitinkamą pasiūlymą ES vardu. Todėl esu dėkingas komisijos ir tarybos vardu, kad e, tarybos pirmininkė taip pat mano, jog mes turime nusiųsti reikalingą signalą e, šalims, kurios padaro savo namų darbus. Tuo atveju ir ES turi įgyvendinti prisimtus susipareigojimus. E, sureaguodamas į paskutinį pasisakymą, norėčiau priminti, kad vizų liberalizavimo dialogai yra paremti konkrečiais pasiekimais ir uh, E, vykdomi su konkrečiomis valstybėmis. E, Moldovos pasiekimų vertinimas yra parengtas ir komisija prie išvados, kad visi reikalavimai iškelti keturiuose dialogo dėl vizų liberalizavimo sektoriuose buvo e, įgyvendinti. Tačiau negali tai būti, kad jei pradedi taikyti bevizį režimą vienai valstybei, būtinai privalai pasiūlyti tą patį ir kitoms valstybėms. Toks dialogas vyksta su visomis valstybėmis ir e, visų valstybių atskiri pasiekimai yra vertinami. Ir būtent todėl komisija parengė tokį pasiūlymą. Aš tikiuosi, kad e, tam pasiūlymui bus galima greitai pritarti, kad Moldovos piliečiai galėtų pasinaudoti šio jau trejus metus vykstančio proceso išdava ir privalumais. Norėčiau pasakyti dar vieną svarbų dalyką. Taryboje e, šis pasiūlymas yra remiamas, tačiau kai kurios valstybės narės e, e, išreiškė susirūpinimą dėl biometrinių pasų, kuriuos šiuo metu išduoda Moldovos valdžia. Jie tai yra taip vadinami trečios kartos pasai. Tai reiškia, kad mikroschema su biometriniais duomenimis yra įdedama į pasą, yra įklijuojama į pasą. Pasas yra tikrai labai gerai apsaugotas, tačiau Moldova rengiasi netrukus jau išdavinėti ketvirtos kartos e, biometrinius pasus ir tuose pasuose e, mikroschema jau yra integruota į paso viršelį, taigi tai būtų dar saugesnis pasas. E, ir tos valstybės narės mano, kad būtų geriau, kad Moldova pradėtų išdavinėti ketvirtos kartos biometrinius pasus, tačiau tai neturėtų būti iš ankstinė sąlyga e, be vizio režimo įvedimui. siekdami atsižvelgti tų valstybių narių išreikštus būkštavimus, komisijos tarnybos rengėsi padaryti pareiškimą šio kuomet bus priimamas atitinkamas sprendimas. Tai bus toks pareiškimas. Komisija įsipareigoja ir toliau teikti paramą Moldovos vyriausybei e, dėl sprendimo trečios kartos e, pasus, biometrinius pasus pakeisti ketvirtos e, kartos biometriniais pasais. E, jie nuo 2015 vidurio bus aprūpinti integruotomis mikroschemomis. Komisija rengėsi, yra pasiruošusi palaikyti tolesnį dialogą ir informuoti tarybą bei parlamentą apie šio sprendimo įgyvendinimą taip pat teikti e, ataskaitas apie e, laikotarpį po bevizio režimo e, įvedimo. Taigi tai iš esmės yra raginimas Moldovos valdžiai mm, pereiti prie ketvirtos kartos biometrinių pasų. Ačiū. Ačiū, dabar kreipiuosi į tarybą, pirmininkaujančią taryboje Graikiją. Ar norite ką nors pasakyti? Ačiū, ponė pirmininkė. Man malonu informuoti jūsų komitetą, kad taryboje pirmininkavusios Lietuvos pastangų dėka tarybai pavyko pasiekti bendrąjį požiūrį koreperų susitikime gruodžio 20-osios posėdyje dėl Moldovos e, pas, E, statuso at, pakeli, pa, pakelimą. Susirūpinimas, kurį išreiškia kai kurios valstybės narės dėl biometrinių pasų išduodamų Moldovos Respublikos, e, buvo spręsti taip, kaip ką tik tai pristatė komisijos atstovas. Taryba, parlamentas ir komisija akcentavo, kaip svarbu yra, kiek man greičiau, užbaigti šio e, dosie svarstymą, kad Moldovos Respublikos piliečiai kiek įmanoma greičiau galėtų naudotis bevizijų režimu. E, mes, pirmininkaujantį Graikiją, esame pasirengę bendradarbiauti su, prane, su pranešėja kad užtikrintume, jog Moldovos piliečiai galėtų laisvai keliauti į e, Europos Sąjungą. Dėkoju, žodžio paprašė kolega Junačiakas. Taip, ponė Junačiak. Dėkoju, pirmininkė, labai trumpai. Mano kolega kalbėjo apie Kosovą. Aš esu Afeto komitete pranešėjo Kosovo klausimams. Tai nereiškia, kad viskas turi remtis nuopelnais. Aš kalbėjau su Kosovo žinybomis ir negana to mano pranešimas bus balsuojamas Strasbūrė kitą savaitę, bet mano bėda yra ta, kad komisijos terminai Kosovui taikomi yra gerokai ilgesnė kitoms Balkanų valstybėms. Ir todėl Kosovo piliečiai jaučiasi, tarsi būtų traktuojami kitaip nei kiti. Neteisingai. Tai galbūt ir buvo mano kolegos mintis, kurią aš norėjau paaiškinti. Dėkoju dabar, ponė Fajon. Dėkoju. Dar kad noriu pasakyti, kad vizų liberalizavimo režimas piliečiams yra labai apčiuopiamas laimėjimas ir labai jautrus dalykas. Gaila, kad nėra daugiau laiko padiskutuoti šiam klausimui. Štai matėme, kad e, buvo iškelta Kosovo ir, ir Balkanų mintis. Ir yra pradedantis galioti vizų režimo sustabdymo E, sistema, režimas. Ir dabar kai kurios valstybės mano, kad e, tos vizos kai kuriams valstybėms bus sugražintos ir tai bus pirmosios valstybės. Tai yra taip pat ir priemonės, kurios reikalingos ir migracijos ir prieglaušio prašytams. Sutinku su kolega, kad mes turėtume būti nuoseklus ir taikyti tos pačius kriterijus visoms valstybėms, kurios prašo be vizų režimo. Ir jau turėjome praeitie tokios patirties, kad taip ir parlamente beje nebuvo daroma. Vakar vyko trilogo posėdis, kalbėjome su Kolumbija, Junktiniais Emiratais ir 16 Ramio vandenino salų atstovų ir aš labai nuoširdžiai norėčiau tikėti, kad vis tik tai Moldova turėtų būti ta pirmoji šalis, kuri turėtų dabar prisijungti prie bevizio režimo, nes jinai e, vykdė kriterijus, komisija taikė konkrečius kriterijus, kurių, kurie buvo tenkinti ir norėtųsi, kad tie kriterijai būtų taikomi ir kitoms valstybėms. Bet taip pat norėčiau kreiptis ir į komisiją ir prašyti, kad komisija vis tik tai ir Kosovui taikytų tuos pačius kriterijus. Kaip ką tai paminėjo kolega, dėja procedūra yra gerokai ilgesnė. Taigi labai svarbu, kad mes parlamente ir ypač čia komitete pasinaudotume visais argumentais įtikinti, kad vizų liberalizavimo režimas mūsų kaiminėms yra labai svarbus dalykas. Tai yra ne tik ekonominis ir politinis bendradarbiavimas, bet tai yra ir piliečių su piliečiais bendradarbiavimas, kontaktai. Dėkuoju, ponai Fajon. Baigime šį darbo tvarkės punktą nagrinėti ir dabar kviečiu kolegas prisijungti prie mūsų bendrų diskusijų su ekon komitetu posėdžių salė 4Q1. Diskutuosime dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos vimų ir teroristų finansavimui. Šiam pranešimui, ponios Fajon pranešimui, e, pakeitimų pateikimo data yra sausio 14 diena. Taigi, susitiksime po kelių minučių 4Q1 posėdžių salėje.